Κύριε Διαμαντούρου. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Labai didelės kokybės ir tikimės, kad ir jo pasiekėjas irgi dirbs taip pat kokybiškai. Ačiū, ponė pirmininkė, už pagiriamuosius žodžius, už e, tikrai žodžius mano, e, man asmeniškai ir kartu ačiū uh, už visą tą paramą, kurią e, aš tikrai, e, e, kur, kur, kurią gavau iš Europos parlamento per savo darbo metus. Pone pirmininkė, garbėjai parlamento nariai, pirmiausia, labai ačiū už tai, kad sudarėt progą pakalbėti apie 2012 metų metinį pranešimą. Ataskaitoje pranešime atsispindi svarbiausi skaičiai, statistinė informacija ir visa medžiaga susijusi su, su peticijomis, e, kurios buvo įteiktos 12 metais iš piliečių, bendrovių, nevyriausybinio organizacijų, asociacijų ir panašiai. Dabar visas tas metinis pranešimas anglų e, kalba ir santrauka jo visomis oficialiosiomis kalbomis jau yra e, prieinamas. O nu, Liepos mėnesį pranešimas bus e, pati, paskelbtas visomis oficialiosiomis e, kalbomis. Ir pirmininkui Šulcui įteikiau šį pranešimą gegužės 21-ąją. Pirmiausia, ačiū parlamentui ir šiam komitetui už visą paramą, kurią e, jūs man teikėt, kadangi taip, kadangi jūs turit, speci... ombudsmenas turi specifinius įgaliojimus. Uh, E, ombudsmeno darbas papildo jūsų komiteto darbą, tik tai suprantama, mūsų, mūsų, mūsų uždaviniai skirtingi. Uh, Prastas administravimas tai visokios rūšės, netinkamas administracijos elgesys, antai vėlyvi mokėjimai už ES pro, pro, pro, projektus, atsisakymas atskleisti dokumentą ar tiesiog pateikimas netikslios informacijos. Tačiau priešingai negu teismo sprendimai, ombudsmeno sprendimai nėra teisiškai privalomi. Ombudsmenas tam, kad dvi šalis susitartų taikiai. E, kad tikrai visi būtų patenkinti. Tad ombudsmeno tarnybos todėl e, kur kas lankstesnės ir kur kas sparčiau dirba negu teismai. Ir dar labai svarbu, kad e, ombudsmeno paslaugos yra nemokamos. Po to, kai jau įsikiša ombudsmenas, labai dažnai institucijos ir įvairios tarnybos tada jau tarpusavį atsiskaito, sumoka delspinigius, išduoda dokumentus ir ištaiso kitokią mm, padarytą žalą. Tad kartu mes e, sprendžiam tokius labai svarbius principus, kaip galima interesų konfliktą ar kitus etinius klausimus. Dabar pateiksiu keletą svarbiausių duomenų. 12 metais iš vis gavau 2442 nusiskundimus iš piliečių, įmonių, nevyriausybinio organizacijų, asociacijų ir kitų. Dabar tų e, skundų geografinė kilmė, tai pirmiausia, e, daugiausia tokių skundų buvo iš Lenkijos, Vokietijos, po to, e, tai yra Ispanijos, Vokietijos, po to Lenkijos ir Belgijos tačiau nemažai nusiskundimų buvo iš mažų valstybių narių, tokių kaip Luksemburgo, Kipro, Maltos ir Slovenijos. Tad e, detalesnių e, detalių rasite e, rasite būtent metinėme pranešime ir ten pateiktuose lentelėse. O šiaip aš sistemingai, aišku, stengiausi, kad e, į, to, į tokius skundus būtų atsakyta, net ir tais atvejais, kai skundai nebuvo mano tiesioginė kompetencija. Uh, 2009 metais savo tinklalapyje aš e, įtvirtinau interaktyvų tam tikrą vadovą visomis kalbomis, tam, kad e, skundų autoriai, peticijų autoriai e, tikrai galėtų pasinaudoti, tai yra gauti informacijos, kaip pateikti tokius skundus. Uh, Tad e, tokiu būdu e, pasinaudojau dabartiniais e, jau mechanizmais, kurie, kuriuos yra įtvirtintusi Europos komisija, tokius kaip Solvit tinklą ir panašiai. Nes labai svarbu toks interaktyvus vadovas piliečiams. Tokiu būdu tikrai jie tada galės, gali sutaupyti laiko, uh, tiesiog e, staupyti laiko ir kreiptis į tinkamą instituciją. Antai, 12 metais e, daug, šituo vadovu e, pasirėmė daugiau kaip 19 tūkstančių piliečių. Tad galim sakyti, kad daugiau kaip 22 tūkstančiams piliečių ombudsmeno tarnyba padėjo 12 metais. Dabar toliau e, tyrimų buvo 12 e, metais, tai 465 ir tai 18 procentų daugiau negu metais prieš tai. Dar panašiai buvo 18 e, procentų padidėjimas ir 11 metais. Tad galima sakyti, kad vis daugiau piliečių kreipiasi į Europos ombudsmeno tarnybą. Tad ta tendencija kartu patvirtina ir toji aplinkybė, kad e, peticijų skundų skaičius e, kuris nepatenka Europos e, ombudsmeno kompetencija, buvo 1720 ir tai mažiausias skaičius palyginti su visais tais paskutiniais dešimt metų. Uh, 12 metais baigti, baigta buvo 390 tyrimų, o 89, 89 atvejais tiesiog buvo pritarta, pasiektas sprendimas arba tiesiog parengtos rekomendacijos. Daugiausia skundų buvo susijęs su prastų administravimu. 56 atvejais aš irgi padariau išvadą, kad buvo prasto administravimo pavyzdžių. Tad tokiu būdu institucijos e, su tuo susitaikė, jos e, ėmėsi veiksmų, atsakė į kritinės pastabas, o 30 kartų, 30 atvejų aš pateikiau dar papildomų pastabų, kaip būtų galima pagerinti administravimą. Turbūt jūs prisimenat, kad praėjusiais metais gegužę parlamente aš pateikiau specialią ataskaitą Dėl e, komisijos e, šiaip jau nepavykusių veiksmų tam, kad būtų galima spręsti e, interesų konfliktą susijusi su vienos oro uosto plėtimu, tad Ir e, e, apskritai e, pateiktas, pateikta labai, labai nedaug tokių specialių ataskaitų skaičius - 18-17. Tad tokiu būdu iš tikrųjų tai rodo, kad ES institucijos tikrai dirba tokio bendradarbiavimo dvasia. Ombudsmenas iš tikrųjų turi tam tikrų galių e, pateikti specialių ataskaitų parlamentui. Ir kitas žingsnis, tada, kai jau e, paprastai pateikiamos rekomendacijos, tada kitas žingsnis gali būti e, būtent specialios ataskaitos. Tačiau labai svarbu, kad e, ir apskritai tokie, tokios specialios ataskaitos ne per dažnai pateikiamos ir netoks turėtų būti jų tikslas, tai tik tai tam tikrais retais atvejais. Specialiuose ataskaitose paprastai um, E, Europos parlamentas e, irgi e, yra savarankiškas. Ir todėl aš esu labai dėkingas, kad ir pranešėja, ponia Auken, ir šis komitetas vienbalsiai balsavo, vienbalsiai rėmė ombudsmeno poziciją ir mūsų išvadoms, kurias randam pranešime apie, susijusiame su vienos oro uostu. Uh, Gerbiami, gerbėmiai nariai, 12 metais mes pirmą kartą labai konkrečiai atsakėme klausimą, kiekgi veiksminga yra Europos ombudsmeno tarnyba. E, praėjusiais metais paskelbėm du, e, du leidinius, e, tolimesnę studiją ir kritinės, tolimesnės pastabas. Nustatėm, kad 82 procentais atveju ES institucijos vis dėlto laikosi ombudsmeno pasiūlymų. Tad 98 e, teigiamus atsakymus ES institucijos pateikė 11-aisiais, o per 12-aisiais metais 120 pastabų po, to, po mūsų šitų e, rekomendacijų. Dabar, kai mes paskelbėm tuos rezultatus institucijoms, tai ES e, tarybos pirmininkas Van Rompojus rašė, kad šis darbas dar vienas labai svarbus elementas patikinant visuomenę, kad ES iš tikrųjų grindžia savo veiklą e, kontrole ir panašiai. Ir labai svarbu e, piliečiam žinoti, kad yra, yra saugiklių, kad yra garantijų. Tad, gerbėmėjai parlamento nariai, šiais metais metinėme pranešime dar e, aš įtraukiau papildomą skyrių, kurį pavadinau e, tokiais pavyzdiniais e, atvejais. Tiesiog pateikiu gerosios institucijų praktikos pavyzdžių ir kartu, kartu visą Ir kartu tai vėlgi rodo, kad e, ombudsmeno institucija kartu skatina kuo geresnę kultūrą, kuo geresnės praktikos sklaidą tarp ES institucijų. Tad čia norėčiau atkreipti dėmesį e, į 1.5 šitos ataskaitos skyrių. Tad iš tikrųjų institucijos nori bendradarbiauti su ombudsmenų tarnyba ir tai iš tikrųjų rodo, kad jos nori skleisti gerą, laikytis geros e, administracijos e, kultūros. Tad e, tokioj situacijoje tikrai visi laimi labai svarbu užtikrinti kuo geresnius institucijų darbo standartus, tai yra nuolatinis mūsų procesas darbo. 12 metais tam, kad toliau padėtume e, e, funkcionieriams, tarnautojams, tam, kad parengtume geresnės e, elgesio taisyklės, mes parengėm geros viešosios tarnybos principus visomis oficialiosiomis kalbomis. Tie penki principai yra įsipareigojimai ES ir jos piliečiams, antras - integrumas, trečias - objektivumas, ketvirta pagarba kitiems ir penktas principas skaidrumas. Tačiais principais e, tikrai atsižvelgiama, atsiriamama į valstybių narių gerąją praktiką, e, jų ombudsmenų darbo gerąją praktiką. Na, o dėl tų principų paskelbimo, tai vėlgi mes, mes jais vadovaujamės e, mūsų pačioj tarnyboj. Pone pirmininkė, gerbėmėjai nariai, kadangi aš jau atsistatydinu, baigiu pareigas e, spalį, tai aš tikrai naudodamasis progą e, taip jau ir pasistengiau pateikti būtent e, apžvalgą to, tų darbų, kurie buvo nuveikti mano tarnyboje. Per Pas pastarai dešimtmetį mano institucija išnagrinėjo daugiau kaip 30 tūkstančių peticijų, skundų susijus ir buvo atlikta daugiau beveik 3500 tyrimų. Tad mūsų institucija per tą dešimtmetį pasidarė kur kas skaidresnė, labiau orientuota į piliečius ir į paslaugų teikimą. Tad tikrai prisidėjom kartu prie uh, E, pažangos, kurią padarė ES e, viešusios tarnybos. Tačiau iš tikrųjų galima nuolat tobulinti darbą, ypač e, turint galvoje ES institucijas, jų indėlį į, į geros administracijos kultūros sklaidą. Uh, Per pastaruosius dešimt metų mano tarnyba kartu prisidėjo prie sprendimų prieimimo. Labai svarbi mm, mano darbo dalis tai tiesiog e, mes atsižvelgiam į ES plėtrą ir tokiu būdu mes teikiam e, rekomendacijas steigiant ombudsmeno tarnybą Turkijoje kartu sutariant, pasirašant e, tarpusavio supratimo memorandumą su Europos duomenų apsaugos pareigūnų, Europos investicijų bankų ir kartu stiprinant ombudsmeno vaidmenį. Kartu mes teikiam parlamentui rekomendacijų ir informacijos. Tris sritis paminėsiu, kurioje mūsų tarnyba pasiekia tikrai gerų rezultatų. Tai norėčiau štai ką paminėti. Pirmiausia, skaidrumą piliečių teisės ir etinius standartus. E, skundai susiję su skaidrumu, jų daugiausia būdavo. Tačiau nuo 2008 metų e, jų mažėjo ir tik 36 procentai e, būtent buvo susiję su tariamu skaidrumo nebuvimu. 12 metais tokių buvo tik 21,5 procentai. Tai rodo, kad mūsų institucijos pasidarė skaidresnės. Pateiksiu pavyzdį. Antai po mūsų rekomendacijų Londone esanti Europos e, vaistų agentūra e, tikrai įdėgė keletą e, priemonių. E, daugiau e, skaidrumo e, visuomenės veikatos sektoriuje yra labai svarbus e, dalykas. 2009-aisiais įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir kartu, kai įsigaliojo pagrindinių teisų kartija, tai ombudsmeno tarnyba gavo vis daugiau nusiskundimų dėl piliečių teisų pažeidimų. Uh, Ir tokiu būdu čia mūsų iniciatyva mes tiesiog ragnom susijusią su e, peticijomis institucijas palaikyti nuolatinį dialogą su piliečiais ir mes kartu raginom komisiją skelbti viešojo konsultavimuose rezultatus visomis ES kalbomis. Apgailę stautina, tačiau komisija kol kas nesilaikė šios rekomendacijos per pastaruosius metus e, vis daugiau e, gavom skundų susijusių su etikos klausimais, su tam tikrų uždarų posėdžių klausimais e, ir panašiai. Tad aš vienu, vieną progą raginau Europos maisto saugos agentūrą peržiūrėti procedūras, uh, bet to mm, paraginau, kad e, Mario Dragio e, narystė grupėje 30 tikrai nepakirstų Europos centrinio banko nepriklausomumo. Dabar vyksta tyrimai šiais klausimais. Verto, aš, be to aš aktyviai skatinau aukštus etikos standartus ES administracijoje, antai skelbent e, viešuosios tarnybos principus, juos jau paminėjau, e, juos labai teigiamai įvertino ES institucijos. Per pastaruosius metus e, bylos susijusios su etiniais klausimais darėsi vis sudėtingesnės ir skundas e, skaičius padidėjo nuo 2053 praėjusiai 11 metais iki 465 12 metais. Tad mūsų darbas tikrai išsiplėtė tiek kokybės, tiek kiekybės prasme. Be to daugiau darbų teko, kai naujos ES įsiliejo, prisijungė prie ES. Ir dabar jau mes turim uh, nagrinėti skundus, peticijas paduodamus jau 23, o greitai ir 24 kalbom. Tad mūsų institucija dabar padidėjo. 12 e, metais jau buvo 66 etatai ir kartu reikėjo e, ilgainiui perstruktūrinti mūsų tarnybą ir labai malonu pasakyti, kad mes dabar jau įžengėm į galutinį šio restruktūrizavimo proceso etapą ir optimistiškai žiūrim į ateitį. Be tikrai tų, tų didelių, daug pasiekimų pasiekta būtent Europos ombudsmeno tarnybos dėka. dėka. Tad tokiu būdu mes tikrai palaikom gerus ryšius su institucijomis, piliečiais. 2012 e, rugsėjai Europos kokybės e, valdymo e, fondas skyrė Europos ombudsmenų tarnybai premiją už, tai yra pažymėjimą už vadinamąjį Committed to Excellence pažymėjimą. Tad už tai norėčiau padėkoti savo tarnybos žmonėms. Uh, Ir noriu pasakyti, kad tikrai mes to nebūtume pasiekę, e, jeigu nebūtume tinkamai bendradarbiavę su ES institucijomis. Aš visada skatinau atvirą bendradarbiavimą su institucijomis ir jų vadovybė. Na, o kalbant apie komisiją, paprastai du trečdaliai mm, e, iš ten eina nusiskundimų. Tai tą progą tikrai noriu padėkoti e, komisijos nariams e, už gerus ryšius. Be to reikėtų paminėti ir ES agentūras, kurių žmonės visiškai bendradarbiavo su mūsų tarnybomis, e, skatinant būtent gerosios administravimo kultūros klaidą. Ir dar noriu pasakyti, kad e, mes daug to nebūtume pasiekę ir be Europos parlamento paramos. Tad e, jūs iš tikrųjų buvot mūsų partneris. Parlamentas mums labai padėjo e, biudžeto ir žmonių lėšomis. E, taip pat teikia fizinių išteklių tam, kad būtų galima sudaryti bendradarbiavimo susitarimus ir kartu tikrai padėjo mums e, ginant piliečių teisės. Tad mes bendrom pastagom pasiekėm labai puikių rezultatų. Ta proga norėčiau padėkė, padėkoti visiems parlamento nariams, e, komitetui šiam, pirmininkiai, kartu sekretoriato žmonėms. Na ir baigdamas noriu pasakyti keletą minčių apie ateitį. Parlamentas dabar renka mano įpėdinį. Mano įpėdiniui teks tikrai nemažai išbandymų ateityje. Vienas tokių išbandymų tai dabartinė, dabartinė sunki padėtis, e, taupimo padėtis, e, su, su tuo susiduria visos institucijos. Kitas išbandymas tai reikės prisit, prisiderinti prie technologijų e, e, kaitos e, aplinkosaugos, ekonominių, finansinių problemų, prie sen, kartu senstančios visuomenės teikiami iššūkiai. Tam, aišku, reikia nepamiršti ir ES piliečių lūkesčių būtent e, be to e, problemų, su kuriuom susiduria ES piliečiai. Tad Europos ombudsmeno e, išbandymai bus kartu atsakyti į piliečių lūkesčius ir kartu žinoti, kokie spaudimai, kokį spaudimą daro dabartinė sunkita padėtis. Tad tokiu būdu kartu reikės, aišku, atsižvelgti ir į ribotus institucijų išteklius. Ir svarbu, kad dėl to nenukentėtų ombudsmeno ir institucijų ryšiai, nes priešingų atveju tikrai mes ne, netinkamai tarnautume piliečiams. Bet mes turėtume toliau kūrybingai, aktyviai uh, Um, palaikyti nuolatinį struktūr, struktūrizuotą dialogą su institucijomis. Ir visa tai buvo iš tikrųjų svarbiausias mano darbo uh, pagrindas. Tad uh, iš tikrųjų, kad uh, mano tikslas buvo mm, aktyviai skatinti paslaugų e, kultūrą, paslaugų kultūrą, kad piliečiams būtų teikiamos paslaugos. O tam reikia vis daugiau biudžeto lėšų, turiu galvoje taip, parlamentą ir ombudsmeną. Tad ombudsmenas turi būti e, aktyvi tarnyba, kūrybinga tarnyba, e, kad tokiu būdu būtų galima dažnai ir pakeisti institucijų tiesiog mentalitetą. Tam reik, tačiau tam reikia nuolatinių tinklų, ryšių kūrimo ir palaikymo, administracijų įtraukimo, e, jų skatinimo būti aktyvesniems. Tik tokiu būdu visi laimėtų. Tačiau e, administracinė, administracinės kultūros e, sklaidai reikia kartu, kad ombudsmenų tarnybos būtų ir intelektinė prasme įsipareigojusios kartu ir pajėgios e, priimti tinkamas e, piliečius e, orientuotas strategijas, kad tokiu būdu tikrai mes galėtume šiaip jau patenkinti lūkesčius, kurie dedami į mūsų tarnybą tokiu būdu, kad mes būtume moralinis autoritetas, tiesiog kuris rūpintųsi teisės įtvirtinimu, teisės laikymusi Europos Sąjungoje. Tad tam, kad pasiektų tų tikslų, Europos ombudsmenas turi pajėgti viešai demonstruoti, kad jis tikrai, iš tikrųjų yra nepriklausomas, nešališkas, sąžiningas Tad kaip, kaip, kaip kad buvo numatyta parlamento, kai buvo priimtas sprendimas dėl ombusmenų tarnybos prieš beveik 20 metų. Tad dar kartą linkiu savo įpėdinį sėkmės ir ačiū už visą jūsų paramą. Ευχαριστώ κύριε Ντεμαντούρο για την σοφία τελικά που... Dėkojame ponui Diamondūrui už išmintingus žodžius. Žinome, kad e, jūsų postas atspindi Europinę visuomenę ir tikimės, kad uh, tas asmuo, kuris perims jūsų pareigas, atsižvelgs į jūsų patarimus. Na ir mes tikimės, kad ir jūs pats, eidamas e, kitas pareigas Europoje ar Graikijoje, ir toliau prisidėsite prie mūsų ateities. Dabar žodis poniaukin. Visų pirma, dėkoju už jūsų pasisakymą ir taip pat žinoma už jūsų darbą, kurį mes visi vertiname. E, man buvo malonu e, girdėti jūs sakant, kad uh, skaidrumas komisijoje dabar įsišaknyjas giliau negu anksčiau. Vadinasi, anksčiau tikrai buvo prasta padėtis. Ir viena nedidelė mintis. Mes čia sprendžiame klinikinių bandymų klausimus ir tikrai e, e, svarbu tai, kad tai, ko jūs reikalavote iš agentūros, dabar yra svarstama ir mūsų komitete. Vadinasi, žmogaus interesai dabar jau yra aukščiau už komercinius interesus. E, Taigi žmogaus sveikatos rytyje komerciniai interesai neturi dominuoti. Ir aš dabar noriu jūsų paklausti, e, Kaip Jūs reaguojate į mm, Europos Teisingumo teismo sprendimą, pagal kurį, kiek aš suprantu, e, dar iki e, tol, kol užsibaigs byla prieš tris didžiausias farmacijos įmonės, e, kad e, tie bandymai bus nutraukti. E, nors 1049 e, sprendime jūs viską aiškiai išdėstėte, mes suprantame, kad tai nėra pats geriausias rezultatas, bet geriausias iš visų įmanomų. Uh Ir vis tik tai vis dar galvojama, kad didysis verslas e, gali dominuoti sprendžiant žmogaus sveikatos problemas. Kitas dalykas, dėl, dėl kurio nesame ypatingai patenkinti, yra aplinka. Jūs paminėjote vienos oro uosto bylą atveją E, bet apskritai e, mūsų komitete yra daug peticijų susijusių su aplinka. Ar jūs e, galvojate, kad komisija rimtai žiūri į Arhuso konvenciją? Antraip, kodėl tiek daug bylų, tiek daug skundų mes gauname susijusios su aplinką. Neseniai komitete mes e, diskutavome dėl Arhus konvencijos ir e, sutikome, kad e, aplinkos dalykai dar nėra įsiskverbę į ES institucijų DNR. Na ir pagaliau dėl interesų konfliktų. Dažnai kalbame apie nepriklausomumą, bet e, sutinkame, kad e, nepriklausomumo apibrėžimas yra labai abstraktus, e, nes nešališkumas, nepriklausomumas, mano manimu, turėtų būti labai aiškus terminas. Jūs esate nepriklausomas, jeigu niekas iš uh, piliečių e, neturi e, racionalus nepasitikėjimo e, dėl to, kad jūs turite tam tikrų sąsajų, ryšių ir taip toliau. Jūs paminėjote EFSA atveją, bet visiškai aišku, kad jeigu jūs susijęs su maisto pramonė, tai dirbdamas EFSA labai aiškiai tada demonstruojate interesų konfliktą. E, mano e, valstybėje egzistuoja objektyvus apibrėžimas. Na, čia ir baigsiu. Mes e, tiek ilgai reikalaujame reglamento dėl gero administravimo. Jūs čia paminėjote, kad paslaugų tarnavimo principas turėtų būti ES kultūros dalimi. Ir iš tiesų sutartyje yra e, pažadas dėl e, geros valdysenos Europos institucijose. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs esate girdėjęs, kad toks reglamentas būtų pakeliui, būtų ruošiamas. Tai būtų tikrai labai gera priemonė užtikrinant, e, kad nebus interesų konflikto, bus užtikrinta nepriklausomybė E, skaidrumas ir taip toliau. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θεωρώ τον... Dėkoju, pirmininkė. Man atrodo, kad pono Diemandūro pristatyta Europos ombudsmeno ataskaita yra tikrai puikiai. E, komitetas e, suteikė man garbę pasisakyti šiuo klausimu. Ir aš e, labai trumpai paminėsiu iškeltas problemas. Pirmoji pastaba būtų štai kokia. Atsižvelgiant į dabartinio ombudsmeno vaidmenį ir e, į tai, kad jis e, greitai baigs darbą, turime konstatuoti, kad jo kadencija buvo labai e, sėkminga, užtikrinant, kad Europos piliečiai pasitikėtų šią instituciją. Aš labai tikiuosi, kad kas bebūtų e, jo pasiekėjas, galės pasinaudoti tuo, ko jūs esate pasiekęs, dirbdamas ateityje. E, nėra Europoje lengva atsispirti iškylantiems iššūkiams e, globaliu mastu, tų iššūkių galbūt ateityje bus daugiau ir jie bus dar didesni. Na, o dabar e, visiškai aišku viena, e, mums pasisekė, kad turėjome puikų ombudsmeną. Tai yra e, visiems akivaizdu ir aš norėčiau palinkėti jums ko geriausias kloties ateityje. Ponas Huntis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, noriu padėkoti Europos ombudsmenui už e, pristatytą ataskaitą už 2012 metus ir už visą jo nuveiktą darbą. E, turbūt visi e, sutars šiandieną, kad jis per savo kadenciją suvaidino labai teigiamą vaidmenį. Šiame komitete dirbu jau pusantrų metų ir, manau, <clears throat> kad e, peticijų komitetas ir e, Europos ombudsmeno institucija iš tikrųjų yra tie forumai, kurie yra arčiausiai Europos piliečių. Aš e, taip pat suvokiau, kaip labai svarbu turėti tokį Europos ombudsmeną, kuris turi pakankamai valios ir užsispyrimo spręsti visas jam pateikiamas problemas. Taip pat ir e, šiame komitete mes e, kovojame su Europos teisės laužimo atvejais, e, kovojame už tinkamus procesus ir jūsų indėlis čia ir labai svarbus. Kalbant apie jūsų palikimą savo posto perėmėjams. Tai e, jūs nustatė labai aukštą standartą, bet kaip jūs pats ir sakėte, e, jam teks e, susidurti su nemenkais sunkumais. Daug iššūkių yra susiję su taupimu ir krize. Mes pergyvename pokyčius su konservatyvizmo atspalvių. Dalykai, kurie anksčiau buvo neteisėti, dabar yra legalizuojami. Ir labai svarbu, kad piliečiai galėtų kreiptis į jūs ar jūsų darbų perėmėją ar į mus, ieškodami sprendimo savo problemams. Na ir paskutinis klausimas. Aš visų skaičių neperžiūrėjau, bet e, kai kalbama apie peticijas, tai e, skundų tarsi sumažėjo lyginant su e, ankstesniais metais. Gal didelio skirtumo nėra, tačiau jeigu e, mes e, stebėsime tą pačią tendenciją ir ateityje, kad e, e, vis mažės skundų, tai tada turėsime tuos sunkumus spręsti, turėsime spręsti šią problemą. Aišku, tai nieko bendro neturi su jūsų atliktų darbų, jūs jį puikiai atliekate, bet turime svarstyti, kokios galėtų būti to priežastys ir galbūt jūs galėtumėte čia šie, šiek tiek e, aiškumo įnešti. Pane pirminkė, dėkoju ir labai dėkoju ombudsmenui už jo ataskaitą. Manau, kad e, dirbame drauge, spręsdami tas pačias problemas, e, spręsdami Europos piliečių skundus ir bandydami patobulinti Europos Sąjungą. E, jeigu iš vis nebūtų skundų vargu, ar tai būtų taip pat gerai, nes e, skundai yra tam tikro įsipareigojimo pademonstravimas. Ir e, Tai leidžia mums suprasti, kaip Europos e, piliečiai suvokia Europos Sąjungą. Aš tikrai e, būčiau norėjęs, kad jūs turėtumėte dar šiek tiek daugiau laiko savo darbą pratesti, puikiai padirbėjote ir tikrai gaila, kad jūs dabar jau atsistatydinate, kaip e, kalbėjo ką tik kolega jūs savo pasiekėjui paliekate e, didelių iššūkių. Norėčiau pasakyti keletą minčių. Nors ir gaila, kad jūs e, nebedirbsite, vis tik labai svarbu, kad toliau sektų greitas, kubi profesionali procedūra jūsų posto perėmėjui parinkti. Paprastai tai turėtų būti procesas, E, kuriame dalyvauja ir peticijų komitetas. Ir e, e, mūsų dvi institucijos čia turėtų dirbti drauge. Bet visų pirma, mm, Europos piliečiams pradėti tinkamą kryptį. Nepakanka gauti laišką ir po šešių mėnesį prašyti atsakymą, ačiū, kad parašėte, bet mes negalime to dalyko išspręsti. Labai svarbu užtikrinti, kad skundas patektų į deramą vietą. Tai yra svarbu. Gal mes tuos dalykus galėtume apsvarstyti kitame mūsų komiteto posėdėje, kad geriau suprastume, kaip geriau mūsų komitetas ir ombudsmeno institucija galėtų dirbti kartu. Dabar e, specialiųjų ataskaitų reikalas. E, jūs minėjote vienos oro uosto atveją, bet mm, e, vargu ar reikėtų, tokių specialiųjų pranešimų, specialiųjų ataskaitų per dažnai. Šiuo atveju tai buvo sėkmės atvejas, jūs jį parengėte, mes jį išnagrinėjome, mes turėjome pranešėją, šešėlinius pranešėjus ir darbas buvo puikiai valdomas ir pasiekti puikus rezultatai. Taigi, tokių a, specialiųjų ataskaitų neturėtų būti pernelyg daug, galbūt šiek tiek daugiau negu kad praeitįje. E, visiškai aišku, kad e, e, jų šiek tiek trūko. Ir reikia pasakyti, kad partinių pagrindų buvo visai gerai bendradarbiaujama juos ruošiant. Na ir kitas dalykas susijęs su vienybė įvairovėje. Taigi iš vienos pusės, jeigu nuvykstate į vietą, išgirstate žmonės besiskundžiant Europą, o būnant Bruselėje atrodo, kad girdime vien tik tai prašymus padėti. Bruselį, padėkite mums. Taigi tarsi norima, kad Bruselis turėtų daugiau įtakos Turime daug peticijų susijusių su aplinkos įstatymais, kur piliečiai visiškai pagrįstai skundžiasi. Ir e, susidaro įspūdis, kad e, į komitetą e, kreipiamasi tada, kada jau reaguoti yra šiek tiek per vėlų, kada jau duotas leidimas statyti ir statybos prasidėjo kita tema yra etniai klausimai, interesų konfliktai ir vakar kalbėjome, pavyzdžiui, apie EFSA, kalbėjome apie e, interesų e, pusiausvyrą, interesų konfliktus EFSOje ir tos agentūros nepriklausomybę, nepriklausomumą. E, bet E, visiškai būti nepriklausomu neįmanoma ir, ir e, idėjas ir išsilavinimą iš kažkur mums reikia vis tiek gauti. Ir, ir dar vienas dalykas. Mūsų piliečiai e, reikalauja didesnio suderinimo. Yra e, Europos pilietybės idėja. E, jūs minėjote, kad pagrindinės teisės turi būti e, vienodas visose valstybėse narėse ir tikrai e, nusteptumėte pasižiūrėję, kokių didelių skirtumų tarp valstybių narių dar tebėra. E, mes apie tai sužinome iš piliečių skundų. Taigi, e, tikrai gaila, kad jūs baigėte savo kadenciją, noriu palinkėti Jums kuo geriausios kloties ateityje ir tikiuosi, kad ES nepraras visų Jūsų privalumų, Jums padės dirbti kitame darbe. Gracias, prezidenta. Dėkuoju, ponė pirminkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Tikrai nenoriu kartoti visų jų užsakytų sveikinimų, nenoriu dar kartą girti ombudsmenu. Norėčiau palinkėti jam tik tai kuo geresnės kloties. Aš turiu porą klausimų, kuriuos ir norėčiau pateikti. Gal jūs galėtumėte atsakyti šios klausimus, atsižvadamas į savo patirtį sukauptą dirbant šias pareigas. Taigi, pirmasis klausimas. Ar jums netrodo, kad Ispanija ir Vokietija yra dvi šalis, kurių piliečiai pateikė daugiausia skundų? Pateikė daugiausia skundų 2012 metais. Ispanijoje kiekvieną dieną e, buvo pateikima po vieną skundą, šiek tiek mažiau Vokietijoje. Aš norėčiau paklausti jūsų, ką jūs apie tai manote. Ar jums netrodo, kad kai kurių šalių piliečiai tiesiog yra labiau linkę skūstis nei kitų šalių? gyventojai. Gal Ispanijos piliečiai labiau pasitikė ES institucijomis nei savo nacionalinėmis įstaigomis. Taigi aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Toliau, antras klausimas yra štai toks. Jūs netrukus paliksite šias pareigas Ir todėl norėčiau jūsų paklausti, ar jūs turėtumėt kokiu nors rekomendacijų peticijų komitetui ir apskritai parlamentui apie tai, kaip mes galėtumėme ateityje sustiprinti Europos ombudsmeno įgaliojimus ir kaip galėtume palengvinti jūsų, uh, jūsų uh, įpėdinio darbą. Dėkuoju, dėkuoju. Ponas Demanduros yra mano geras bičiulis. Esu sujaudintas tuo, kad man sutiktas žodis šiame komitete šį rytą. Ko gero esu jau vyriausias šio komiteto narys, bet bent jau tikrai esu uh, tas komiteto narys, kuris jau ilgiausiai dirba šiame komitete. Ir mums nekart ir nedu yra tekę susitikti. Taigi, aš norėčiau iš tikrųjų padėkoti Jums už visą Jūsų atliktą darbą. Sakyvaizdu, kad Jūs puikiai ėjote savo pareigas, Jūs iš tikrųjų palikote labai ženklę žymę e, tarnybos darbe ir man visuomet buvo malonu su jumis bendradarbiauti. Mūsų bendro darbo rezultatai visuomet buvo puikus. Be to, mes kartu kojo kojon žengėme ilgą laiką. Labai sunku bus jūsų įpėdiniui dėl to, kad jūs taip gerai dirbote. Jūs paliekat labai aišku palikimą tam žmogui, kuris e, pradės eiti į šias pareigas po jūsų. Aš linkiu jums kuo geresnės kloties e, tolesnėme jūsų darbe, tolesnėje jūsų veikloje. Ir norėčiau jūsų paklausti. Jūs labai daug dirbote, dirbote ryštingai ir nuolankiai ir stengiatės suderinti ryštingumą ir išminti. Jūs subūrėte puikią specialistų komandą. Ir aš manau, kad jūsų darbas yra labai svarbus indėlis į šios tarnybos veiklą. Aš manau, kad jūs ir jūsų kolegos yra puikus pavyzdys to, kaip galime elgtis oriai, kaip galime oriai atstovauti savo šaliai. Nes e, žinios iš jūsų šalies e, būna įvairios, o jūs rodote, jog Graikija yra neatsiejama Europos kultūros, Europos tradicijos e, dalis. Geografiškai mes esame iš to paties regiono ir man labai, tai yra labai malonu. Dar kartą Jums dėkoju ir linkiu Jums e, viso ko geriausio tolesnėje Jūsų veikloje. Bet dar jums nemažai liko ką nuveikti, dar liko laiko. Dėkoju Jums. Dėkoju Jums už Jūsų gražius žodžius, kuriems mes visiškai pritarėme, panas Postenaro. Dėkuoju, ponė pirmininkė. De... Labai retai mūsų komitete visi nariai taip vieningai yra palankiai ir draugiškai nusiteikę mūsų svečio atžvilgių. Ši diena yra tikrai išimtis ir labai gaila, kad jūs paskutinį kartą pas mus atvykote atstovaudamas šiai instua, in, institucijai. Nereikia jums jokių pagirų, nes mes žinome, kad jūsų tarnyba pati kalba už save. Aš pritariu tam, ką sakė mano gerbimi kolegos prieš mane. Jūs sugebėjote uh, ne tik sukurti labai patikimą ombudsmeno tarnybą, bet ir dėkti nemažai naujovių. Ir šios naujovės yra e, dalykai, kurie nubrėžia tokių tarnybų ateities kelią. Aš galiu tik tai pasidžiaugti tuo, kad man teko su jumis dirbti per pastaruosius keliarius metus, man peticijų komiteto nariui. Ir dėkoju Jums dar kartą už Jūsų įspūdingus darbo rezultatus ir už tai, kad Jūs tikrai nemažai prisidėjote prie to, kad geros valdysinos principas būtų įdėktas ir tvirtintas visur. Per visus šiuos metus ombudsmeno tarnyba, jūsų vadovaujama, tikrai buvo pasiryžusi gerinti viešą administravimą ir gerą valdymą. Viešo administravimo kokybė yra ta tema, kuri rūpi mūsų piliečiams ir nuo to priklauso visos ES ir jos institucijų pas, patikimumas. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs sėkmingai ir labai gerai bendradarbiavote su peticijų komitetu. Mūsų institucijų bendradarbiavimas ne tik buvo sėkmingas, bet ir mūsų bendradarbiavimo rezultatai buvo labai geri. Ir tikiuosi, kad e, šis mūsų bendras darbas sustiprins mūsų abipusių pasitikėjimą ir sustiprins Europos žmonių pasitikėjimą mūsų institucijomis. Tai yra itin aktualu dabar, kai žmonės vis mažiau pasitikė ES institucijomis. Ir baigdamas norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs visuomet elgėtės nešališkai ir nevengėte sudėtingų klausimų Nesvarbu, ar jie buvo susijęs su stambesnėmis ar mažesnėmis valstybėmis narėmis. Ir nesvarbu, ar tie klausimai buvo labai jautrus ar ne. Nes būtent toks jūsų darbo metodas, toks požiūris į šį darbą, tikiuosi, bus pratestas ir jūsų įpėdinio. Dar kartą dėkoju Jums už Jūsų bendradarbiavimą, už Jūsų darbo rezultatus, už Jūsų nešališkumą ir džiaugiuosi, kad Jūs esat Rumunijos e, draugas, aš esu Graikijos draugas ir aš norėčiau e, per jūs Graikijos žmonėms perduoti mūsų padėką už tai, kad e, Graikijos piliečiai taip puikiai tarnauja ES labui tokiais sudėtingais laikais. Dėkoju, dar dešimt minučių turime tam, kad mūsų svečias patų galėtų atsakyti į klausimus. Ponas Baliu, dėkuoju, ponė pirmininkė, aš labai trumpai kalbėsiu, nebijokite. Jūs girdite daug pagirų ir Aš tiesiog trumpai norėčiau asmeniškai pasakyti, kad aš visiškai pritariu tam, ką pasakė kolegos, e, tam, kas buvo pasakyta apie tai, kad jūs puikiai dirbote, jūs, kad jūs puikiai su mumis bendradarbiavote ir kad labai gerai, kad jūs palaikėte tampius ryšius su peticijų komitetu. Norėčiau tik tai pratesti kolegos pastabą. Norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs įsivaizduojat ateitį ir kaip jūs įsivaizduojat ombudsmeno darbą ateityje. Mes, pavyzdžiui, žinome, kad Valstybės narėse veikia ombudsmenai, kurių įgaliojimai kartais labai skiriasi. Ir e, gal Europos ombudsmenas galėtų, e, pavyzdžiui, taip pat praplėsti savo e, įgaliojimus, priimti kai kurios sprendimus, kurie būtų artimesni teismų sprendimams ir ką jūs apie tai manote. Antras klausimas. Kaip galima būtų patobulinti ombudsmenų tinklą ir jo veiklą. Žinome, kad dviejose valstybės narise vis dar neturime ombudsmenų tarnybos ir e, Tęsdamas kolegos pastabą, norėčiau pas, pasakyti, kad taip, iš tikrųjų, Vokietijoje yra labai daug e, patikima skundų, mane labai stebina, kad, kad kad Italija nėra antroji pagal skundų skaičių šalis, nes Italijoje nėra ombudsmeno tarnybos. Taigi, kaip Jums atrodo, kaip galima būtų sukurti kuo, kuo pilnesnį ombudsmenų tarnybų tinklą. Ir treč, trečia pastaba, šiandien, šie metai yra piliečių metai, pilietybės metai. Ir mes matome, kad visur daugėjo euroskepticizmo. Nors tai yra paradoksalu. Ir kaip mes galėtume 2013 metais, o tai yra priešrinkiminiai e, metai, galima būtų e, pakeisti piliečių nuomonę. Ir baigdamas norėčiau padėkoti dar kartą iš jūsų širdies už jūsų darbą. Ir jei jūs vieną dieną norėsite pateikti peticiją, Dėl visų mūsų iškeltų klausimų mes jas su malonumu išnagrinėsime. Jūs matote, kad aš šiek tiek, šiek tiek dvėjoju šiuo metu, bet taip yra dėl to, kad aš esu labai sujaudintas. Sujaudintas jūsų padėkos, paramos žodžių. Uh, išsakytų jūsų. Aš, aš tikiuosi, kad šioje šviesoje jūs nematote, kad e, tai aš esu tikrai e, paraudęs. Aš atsakysiu jūsų klausimus e, tai graikiškai ir prancūziškai. Aš turiu labai mažai laiko ir pasistengsiu apibendrinti kai kuriuos iš jūsų klausimų ir atsiprašau tų, kur, kuriems pasirodės, jog, jog aš gal ne visus klausimus atsakysiu, bet taip ir su priverstas dėl to, kad pirmininkė to reikalauja. Atsakydamas ponios Auken klausimą, galiu pasakyti, kad aš tikiuosi, kad Europos vaistų agentūros sprendimas pritarti mano rekomendacijoms ir pateikti e, kritinės svarbos informacija apie klinikinius tyrimus bus įgyvendintas. Bet jūs suprantate, kad e, pagal statutą ombudsmenas e, neturi teisės išsakyti savo nuomonės dėl teismo sprendimų. Taigi aš negaliu daryti jokių pareiškimų apie tai, e, kokią nuomonę išsakė teismas, ypač kai mes kalbame apie tarpinę priemonę, nes mes nežinome iš tikrųjų, koks bus galutinis teismo sprendimas. Aš norė, norėčiau prašyti jūsų supratingumo šio klausimu. Toliau norėčiau taip pat pasakyti, kad aš pritariu jūsų susirūpinimui, apie kurį kalbėjo jūs ir jūsų kolegos, apie tai, kad labai svarbu yra uh, tinkamai spręsti interesų konfliktus. Interesų konfliktas yra labai rimtas dalykas. Ir čia kalbame apie zeitgeist. Galėčiau pavartoti vokišką žodį. Interesų konfliktas iš tikrųjų atspindi laiko dvasę šiuo metu. Ir mes turime e, būti labai budrus Ir aš stengiausi tai, labai budriai prižiūrėti, kad nebūtų jokių interesų konfliktų. Ir ponia Aukin, interesų konfliktas reiškia dar vieną svarbų dalyką. ABPO mano, kad yra a, trys interesų konfliktai. Tai yra tikrasis, potencialus ir a, a, ir menamas. Ir labai svarbu yra turėti būtent tokią klasifikaciją, tam, kad galima būtų užkirsti kelią interesų konfliktui. Turėtume pirmiausia sudaryti tokią situaciją, kad niekam nesusidarytų net minties, kad gali būti interesų konfliktų. Ir tai yra labai svarbi Europos ombudsmeno tarnybos dalis. Pagal mano mandatą, kurią jūs patvirtinote, aš turiu būti visiškai nešališkas ir objektivus. Ir aš turiu ne tik nešališkai elgtis, bet ir turiu užtikrinti, kad aš būtų suvokiamas kaip visiškai nešališkas. Toliau, 293 straipsnis Mes tikrai labai norėtume, kad administracinės procedūros įstatymas būtų patvirtintas. Tačiau man atrodo, kad šiuo metu komisija ir taryba ne, nesuteikia daug ženklų, kurie leistų mums manyti, jog žengime tą linkmę, bet mes vis tiek galime tikėtis, jog tai įvyks anksčiau ar vėliau. O dabar aš norėčiau padėkoti ponui Salavrakos ir ponui Huntis už jų pastabas. Ir dėkoju ir jums, ponė pirmininkė. Jūs taip pat pasakėte nemažai šiltų žodžių. Dėkoju ir kitiems kolegoms už jų gražius žodžius. Tai, ką jūs pasakėte, mane labai sujaudino. Pone Kuntis, galiu jums pasakyti, kad aš pritariu jums. Ombudsmeno pareiga yra kuo aukščiau kelti kartelę. Ir aš esu įsitikinęs, kad bendradarbiavimas tarp ombudsmeno tarnybos ir jūsų komiteto iš tikrųjų buvo labai sėkmingas praeitėje ir tikiuosi, kad bus sėkmingas ir ateityje. Dabar atsakydamas į jūsų klausimą, aš pateikiau jums statistinių duomenų, kurie rodo, jog pastebėtas yra 37 procentų padidėjimas. 30, čia, 37 procentais padidėjo buvo pateiktų skaičių, skundų skaičius per 10 metų. Tačiau sumažėjo tų skundų, kurie neįeina į mano kompetenciją. Taigi tai yra teigiamas pokytis. Mes savo tinklapėje pateikėme nemažai informacijos. Ir būtent dėl šios pateiktos informacijos 20 tūkstančių žmonių galėjo pateikti savo skundus tam, toms įstaigoms, kurios realiai galėjo joms padėti. Ir tai natūraliai sumažino mums pateiktų peticijų skaičių. Ir aš manau, kad tai yra tikrai tai yra pažangos ženklas. Dabar e, pabandysiu atsakyti prancūziškai e, ponui Bulion, dėkosiu ponui Jar ir ponui Garsis Ramon ir ponui Martinės už uh, mano bičiuliui už labai šiltus žodžius, dėkoju ponui Postinaru. Džiaugiuosi, kad e, ponas Martinės kalbėjo ne vien apie mane, bet ir apie mano šalį. Iš tikrųjų, labai svarbu yra elgtis oriai, esant tokioms aplinkybės. Tai tiek pasakysiu apie savo šalį. Ponas Garson Ramon Jūs patikite du klausimus. Norėčiau pabandyti jūsų uh, klausimą apie tai, kodėl Ispanija ir Vokietija pateikė daugiausia skundų ir uh, kokie ateityje turėtų būti ombudsmeno įgaliojimai. Aš manau, jog nelengva būtų atsakyti į klausimą apie tai, kodėl Ispanijos piliečiai pateikė daugiausia skundų. Bet norėčiau pasakyti du dalykus. Ispanijoje yra 16 autonomijų. Taigi jūs turite ne, nemažai nemaž, ne, nemažą nacionalinių regioninių institucijų tinklą, kuris leidžia piliečiams žinoti, kaip galima pateikti skundus. Be to, jūs turite labai sv, e, svarbę ombudsmeno tarnybą, kuri beje vaidina svarbu vaidmenį visoje ES. Taigi Ispanijos piliečiai e, tiesiog turi e, labai daug informacijos apie tai, kaip, ką, e, kaip reikia pateikti skundą ir, ir kam reikia jį pateikti. Tai, man atrodo, beje, ir Franko režimo palikimas, kai žmonės labai didžiai e, stebi viešo, viešo, e, viešosios administracijos veiksmus. Aš nežituriu jokių rekomendacijų dėl to, kokie ateityje turėtų būti ombudsmeno įgaliojimai. Man atrodo, kad šiuo metu ombudsmenas turi visiškai jam tinkantį mandatą. Vienintelis gal dalykas būtų ombudsmeno teisė įsikišti prieš pat teismo, prieš prasidedant teismo procesui, bet be abejo teismai turėtų priimti dėl to sprendimą ir tikiuosi, kad gal ateityje jie palankių vertins šią rekomendaciją. Ir aš dėkoju šiam komitetui už jūsų paramą nes jūs visuomet rėmėte mano tarnybos darbą. Ir ponė Bulion, aš norėčiau dar kartą padėkoti Jums uh, už Jūsų pastabas, aš jas labai vertinu. Jūs kalbėjote apie mūsų tarnybos darbo kokybę. Kalbėjote apie tai, kad mes uh, stengiamės visomis išgalimis e, e, tobulinti institucijų darbą ir ginti piliečių teisės. Dabar mūsų bendradarbiavimas su nacionalinėmis įstaigomis. Čia mes turime teisinę problemą. Tai yra tai, kad kai buvo sukurta ombudsmeno tarnyba, buvo priimtas sprendimas, kuris stengiasi. Da, de stengiasi neatsižvelgti į Ispanijos prašymą valstybės narėse sukurti ombudsmeno tarnybos e, centrus. Ir Niderlandai beje tuo pat metu taip pat reikalavo, kad Europos ombudsmenas veiktų vieno ES lygmenį. Buvo bandoma suderinti šios du interesus. Aš negaliu e, įsikišti į nacionalinius e, klausimus, todėl aš turiu bendradarbiauti su kolegomis valstybėse narėse tam, kad tam, kad e, įtvirtinčiau e, mūsų pirmus principus ir valstybėse narise. Taip, iš, iš tikrųjų, dviejose valstybėse narise nėra ombudsmeno tarnybos, bet Vokietija teigia, jog e, šešlė veikianti peticijų nagrinėjimo komisija iš esmės atitinka ombudsmeno savoką ir ombudsmenų tarnybos veikia kariuomeniai ir, ir žemėse, bet e, Vokietijoje nėra federalinio ombudsmeno. Italija. Aš daugiau nei du kartus lang... Daugiau nei 12 kartų lankiausi Italijoje ir ten stengiausi uh, paaiškinti, jog ombudsmen tarnyba yra reikalinga, Ir gali būti, kad dabartinė vyriausybė gali potencialiai e, atsižvelgti į mūsų prašymus. Ir man dar liko laiko šiek tiek, aš paliksiu savo pareigas rugsėjo 30 dieną, taigi dar stengsiu daryti tai, ką galiu. Ir aš taip pat pritariu jūsų nugastavimams dėl to, kad e, dėl to, kad daugėja euroskepticizmo apraiškų Ir ko gero tai yra galvos skausmas daugiausia jums, o ne ombudsmenui. Jūs, e, parlamentarai, turėtumėt pagalvoti apie taip, kaip parengti tokią darbo tvarkę, kuri būtų naudinga piliečiams, kurie atkurtų jų pasitikėjimą. Ombudsmenas gali įsikišti tik tai paskutinę akimirką, nors man be abejo šie dalykai labai rūpi. Ir dar kartą dėkoju jums visiems, aš labai dėkingas jums už jūsų, už, uh, jūsų paramą ir dėkoju jums už pagar, pag, dėkos žodžius, dėkoju Jums už pasitikėjimą manimi ir man visuomet bus malonu su Jumis bendradarbiauti ir ateityje, net jeigu aš būsiu tiesiog paprastas pilietis. Dėkoju. And... Labai ačiū ir sėkmės. Absolutely. Βάισμα. Ναι, ναι. Ε, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. We continue. Siūlau dirbti toliau. Birželio 19-ąją pasiūlėm štai ką, kad visų institucijų atstovai institucijų, kurie, kurios minimos pono Salavrakos e, pranešime, kad, kad, kad institucijų atstovai galėtų dalyvauti mūsų posėdėje, tiesiog išsakyti e, savo požiūrį. Ir birželio 24 yra galutinė data, o tada balsuojama būtų birželio 19. -ąją. Pone Čičesteri, tad kadangi 13 e, klausimo pranešėjo nėra, tai tada 14 peticiją aptarsim. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Mielai pristatysiu Jums savo nuomonės e, projektą. Eina kalba apie parlamento būstinę. Mūsų kolegos e, Konstitucinių reikalų komitete e, rengė pranešimą šiuo klausimu, mesgi rengėme nuomonę apie tą pranešimą. Tarp dokumentų jūs rasite mūsų e, nuomonės projektą. Pasiūlymų nėra daug, bet jie labai dalykiški ir tai, ko gero, paskatins kolegas teikti pakeitimų. E, apibendrindamas pasakysiu, kad mes sveikiname tai, kad Konstitucinių reikalų komitetas rengia pranešimą šiuo klausimu. Galiu, žinoma, ir garsiau kalbėti, bet esu pripratęs prie triukšmo. Jis netrukdo man. Taigi, Konstitucinių reikalų komitetas rengia savo pranešimą ir mes taip pat galime pasakyti savo žodį, kadangi e, tuo klausimu ir mūsų komitetas yra gavęs peticijų, kad parlamentas turi dvi būstinės ir e, Aš mm, sakau, kad iš tikrųjų būtų veiksmingiau, taip pat ir palankiau e, gamtos ir aplinkos požiūrių, jeigu parlamentas turėtų vieną būstinę. Tas e, keliavimas tarp Strasbūro ir Briuselio jau tampa e, mūsų veiklos absurdiškumo E, simbolių, neprisideda prie mūsų reputacijos. Taip pat turime akcentuoti ir e, e tą logiką, kuria buvo iš pradžių vadovaujamasi, nustatant e, Strasbūro ir Briuselio buveinės, na ir taip pat tai, kad sutartis įpareigoja mus išlaikyti tas dvi būsnės. Aišku, galiu priminti, kad yra ir dar viena būsnė Luksemburgė, bet gal to daugiau minėti ir nebebūtina. Taigi mes manome, kad parlamentas surenktų diskusiją, pareikštų savo nuomonę, ar toks, tokia būklė situacija turėtų tęstis Ir taip pat, jeigu bus sutarta, kad parlamentas siūlytų keisti sutartį pagal 48 straipsnį. Iš tikrųjų, sutartys, kaip iš patirties žinome, nėra kažkas šventa, kad jų nebūtų galima pakeisti. Tad štai tiek ponė pirmininkė, dėl mano nuomonės projekto. Ir aš lauksiu dabar pastabų iš kolegų. Ir dabar džiaugiuosi matydamas, kad jau ir 13 darbo tvarkės punktas atvyko. Dėkoju. Taigi iki gegužės 30-osios e, galite teikti pakeitimus, sako pirmininkė. Na, o dabar Norėčiau steigti žodį ponui Macmillan Scott, sako pirminkė. <clears throat> Panas Pasinaro. Pa, Pone pirminkė, jeigu aš teisingai prisimenu, aš tikiuosi, kad taip ir yra, tai per koordinatorių posėdį mes svarstėme, kad, dėl, e, kad pranešimas dėl vienos buveinės gali būti tik tai parengtas, gali būti parengtas tik po to, kai Konstitucinių reikalų komitetas parengs savo pranešimą dėl vienos buveinės. Aš norėčiau grįžti prie to mūsų posėdžio protokolo, nes šiandieną mums instituciškai pasakyta, kad AFKO dar savo pranešimo neparengė. Tad ką mes svarstome, nes vieta, kur ši problema bus sprendžiama, pirmiausia bus konstitucinių reikalų komitetas. Ar mes galime perimti to komiteto vaidmenį ar ne? Aš manau, kad to padaryti negalime. Tad e, nenoriu įžeisti gerbiamojo kolegos, bet e, šiandieną e, siūloma nuomonė dėl vienos buveinės. E, tai yra beprasmiškas dalykas, nes per koordinatorių posėdį nusprendėme kitaip, o būtent koordinatorių posėdis turi prerogatyvą nuspręsti komiteto darbo atvarkę. Be to, mes nustatėme ir tam tikras sąlygas. AFKO pranešimas pirmiausia ir tai reiškia, kad mes neturime uh, pradėti renkti savo nuomonės. Aš noriu paklausyti, kodėl mes pradėjome dirbti uh, nes kai jau sprendimas priimamas, jis turi būti gerbiamas. Dėkui. Ponas Bulion. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paremti kolegos e, būsinarų palių e, pasiūlymą, iš tikrųjų sutinku su jo žodžiais, bet tuo priminsiu štai ką, kad teisingumo teismas praėjusiais metais, ne, šiais metais priemė sprendimą. Aš dar prisimenu pirmininko Šulco žodžius, jis sakė, kad kol dar nebus teisingumo teismas priemė sprendimą, kol nebus, tai yra dėl e, pakeitimų sutarties dėl e, būstinės. Ir dar priminsiu, kad apskritai peticijų komiteto tikslas kartu įvertinti tai tuos atvejus, jei netinkamai taikomi ES aktai. Ir e, netokiu būdu, tai yra mes ne tam, kad čia dabar kovotume su sutarties nuostatomis. Tad vėlgi prisiminkim savo vaidmenį. Tad vėlgi, jeigu dabar čia kalbant apie pakeitimus dėl šito pranešimo, tai aš tada irgi tikrai norėčiau pasisakyti prieš tokio, tokios rūšės pranešimus. O kirius Scott, perakalo Macmillan Scott. Žodis ponui Macmillan Scott. Pone pirmininkė. Trumpai. Peticijų komitetas man atrodo, pagristai parengė nuomonę. Esminis e, pranešimas rengiamas, Konstitucinių reikalų komitetas vakar buvo surengęs klausimus šią temą. E, visų pirma, kalbėjo apie mm, visų ES institucijų e, būstinės, susteldamas ties mūsų, ES parlamento būstinę, dalyvavau toje diskusijoje ir e, porą pastabų dėl nuomonės projekto. Egzistuoja rimta problema, kai kalbame apie šią temą. Kaip e, parlamento biuro narys aš e, pasižymėjau parlamento rezoliucijose reikalavimą, kad būtų pateikti tikslus skaičiai apie parlamento būstinės. Čia Briuselėje, Strasbūre ir Luksemburgė. Ir e, gėda pasakyti, bet administracija nieko nepateikė. E, pateikti skaičiai yra netikslus, e, nesutampa ir tai veda prie sumaišties ir spekulacijų. Tad aš e, siūlyčiau, kad mūsų komiteto nuomonės projekte taip pat atsispindėtų prašymas, kad administracija pateiktų dabar tikslius skaičius dėl finansinių, aplinkos ir socialinių kaštų. Kalbant apie parlamento būstinės. <clears throat> e, nepaslaptis, kad aš e, priimu prancūzų kolegų poziciją, bet Europos parlamente priimtose rezoliucijose nuoseklė dauguma pasisakoma ir balsuojama už vieną būstinę. 78 procentai 12 metų e, lapkričio, tai yra spalio mėnesio rezoliucijoje. Kitaip sakant, turime jeigu naudotume JAV konstitucijos terminus e, konstitucinę daugumą. Man teko kalbėti su atitinkamu komisijos nariu apie tai. Ir e, e, iškilo mintis, e, diskutuojant su komisaru Šefkovičiumi, kad galbūt galima būtų organizuoti piliečių iniciatyvą šiuo klausimu panašiai kaip ir dėl ECI. E, komisaras atsakė, kad tai visiškai neįmanoma. Aš e, paprašiau paaiškinti, kodėl mes e, negalėtume inicijuoti tarp valstybinės konferencijos dėl sutarties keitimo pagal 48 straipsnį. Antra, kai pabandėme e, paraginti Eurobarometrą įtraukti į klausimynus klausimą apie Europos parlamento būstinės, e, mums e, buvo atsakyta, kad to negalima padaryti, nes tai yra susijęs su sutartimis. Ir aš labai tikiuosi, kad e, svarstymai mūsų ir konstitucinių reikalų komitete vis tik atvers e, šį klausimą bendroms diskusijoms ir taip pat tikiuosi, kad administracija pateiks tikslius duomenys. Dėkui. Briefly, was... E, Pane Aukin, trumpai mm, vakar dalyvavau klausimuose, buvau tarp klausytojų. Iš tikrųjų e, buvo platus aptarimas, buvo e, svarbių pasisakymų, bet sutinku su ponu Bulon, kad e, ne Dievas mums sutartis surašė, mes galime jas keisti, aišku, tai daro vyriausybės, aš tą suprantu, bet žinoma, mes galime kelti sutarties keitimo uh, problemas ir e, piliečiai iš tikrųjų gali parengti peticiją, sakydami, kad e, mes netinkamai dirbame savo darbą. Dabar, istoriškai, kodėl tai įrašyta sutartyje, pasakysiu Jums, kadangi Danijai tenka dalis kalties, atsiprašau ir gaila man tai pasakyti ir prisipažinti. Nes pradžioje, mm, kai egzistavo tik tai asamblėje, 80-metyje, tai buvo daroma dėl praktinių priežasčių. Paskui, kada atsirado tikras parlamentas, tai žinoma, tikras parlamentas niekada nėra steigiamas ar e, jam nepaskiriama būstinė kažkur uh, kurorte. E, gal tik tai Čilėje parlamentas posėdžiauja Valparaise, tuo tarpu, kai visa gale yra sutelkta sostinėje. Na, o mums atsitiko štai kaip. Maastrichto referendume 92 metais mes labai diskretiškai pasakėme ne tai e, sutarčiai, nesileisiu čia į istoriją. Tada Prancūzija pareiškė, kad ir jie surenks e, referendumą. Miteranas apie tai garsiai e, pasakė. Ir e, iš tikrųjų, Prancūzijos taip e, buvo beveik tiek pat e, diskretiškas, kaip ir Danų ne. Ir tada jau Edimburgė buvo bandoma e, buvo nuspręsta tai, kas buvo nuspręsta ir e, čia yra ir Danijos kaltė. Ir e, Prancūzija pareikalavo, kad į sutartis būtų įrašyta 12 e, sesijų ir tai paskui buvo perkelta į Amsterdamo sutartį, gal 98 metais, jeigu aš teisingai atsimenu. Taigi, dėl tų įvykių 92-93 metais e, šita nuostata ir atsirado dabartinėje sutartyje. Dėkuoju. Aš kalbėsiu trumpai. Taip, taip, trumpai prašau, labai trumpai, nes laiko neturime, labai trumpai prašau. Taip, taip, tiesiog norėjau pasakyti, kad e, pirmiausia, komentuodamas tai, ką sakė kolegos, ypatingai Edvardas, yra tai, kad tai yra, šis pasiūlymas kelia problemų tik tai Prancūzijai. Antra, mes norėtumėme labai aiškiai pasakyti, kad tik tai Prancūzija priešinasi tam, kad mes turėtume vieną būstinę. Pagal sutartis mes turime tik tai vieną būstinę. Taigi neteisinga yra dabar rinkti parašus, parašus už tai, kad Europos parlamentas turėtų tik tai vieną būstinę, nes sutartyje yra aiškiai prašyta, kad ES turi vieną būstinę. Ne, jūs, bet jūs turėtumėte surasti savyje pakankamai drąsos ir pradėti rinkti parašus e, už tai, kad Europos parlamentas pasitrauktų iš Strasbūro. Nes galime pritarti jūsų pasiūlymui, bet iš esmės taip pat turi, turime pripažinti, jog pagal sutartis e, Europos parlamentas turi tik tai vieną būstinę. Ir šis klausimas vis sugrįžta ir sugrįžta e, ant mūsų stalo ponė Makmilensko, tai Europos parlamento pirmininkas nekarta yra sakęs, kad taryboje viską blokuoja ne Prancūzija. Problema yra ta, kad dauguma vyriausybių, dauguma vyriausybių neišsako konkrečios nuomonės ir gali būti taip, kad tik, tik tai nedidelė vyriausybių mažuma tikrai nori, e, kad Europos parlamentas dirbtų vien Briuselėje. Taigi trys dalykai. Mes jau turime vieną būstinę. Antra, tai nėra vien Prancūzijos problema. Ir trečia, taryboje daugum, nėra daugumos pritarimo šiam pasiūlymui. Nėra daugumos tai, uh, taryboje, kuri pritartų tam, kad Europos parlamentas pasitrauktų iš Strasbūro. Dėkoju. Labai trumpai. Aš norėčiau pasidalinti keliomis pastabomis apie tai, apie ką mes kalbame. Čia mes kalbame iš esmės ne apie sutartis. Žinome, kad sutartis yra privalomos. Mes kalbame apie tai, jog būtų užtikrinta, kad parlamento dauguma pritartų šiam pasiūlymui ir mes žinome, kad aš, pavyzdžiui, pasisakau už vieną būstinę ir man nesvarbu, kur ji būtų. Bet kuriuo atveju, jei turėtume vieną būstinę, galėtume nemažai sutaupyti pinigų. Ir manau, kad mes turėtume pareikalauti, kad mums aiškiai būtų pasakyta, kiek mums kainuoja važinėjimas į Strasbūrą. Šis klausimas tikrai erzina mūsų piliečius ir dabar, um, esant kriziai, turime itin atidžiai atsiskaityti e, piliečiams e, už kiekvieną eurą. Todėl mums reikia visų su Strasbūru susijusių išlaidų analizės. Esu įsitikinusi, kad mes surasime savyje pakankamai diplomatinės nuojautos tam, kad įtikintume Prancūziją pakeisti savo nuomonę ir padėti mums surasti šios problemos e, sprendimą. Nes jeigu ir mes ir toliau tęsime šį keliaujantį cirką, tai piliečiai tikrai dar labiau nusigręš nuo mūsų. Na kągi. Šis, šį klausimą svarstome jau ilgą laiką. Akivaizdu, kad ne visiems Europos parlamento nariams patinka važinėjate pirmin atgal. Bet, vienai per kitaip, mes turime dabar dokumentą, apie tą dokumentą ir kalbame ir turime aptarti, kokius pakeitimus šiam dokumentui galima būtų pateikti. Štai ką dabar turėtume daryti. Tai prašau. Not... Mes neturime laiko. Gal jūs galėtumėte asmeniškai pasikalbėti gerai? Jums leidus aš išplatinsiu išplatinsiu informacinį pranešimą nariams, kuriame yra aiškiai parašyta, kad rezoliucijoje, kuri buvo patvirtinta spalio 31 dieną, kuri buvo patvirtinta 78 procentais visų balsų, yra aiškiai pasakyti, kad Europos parlamentas pasisako už tai, kad būtų peržiūrėtas tas faktas, kad dabar Europos parlamento būsnė yra Strasbūrė. E. Mes neturime laiko, mes ne, aš negaliu sukurti papildomų laiko. Taip, jūs geriau pabandykite tai padaryti, kad kitaip aš pertrauksiu jūs. Aš esu pranešėjas ir todėl privalau sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Tai atsiprašau, bet turiu į tai sureaguoti. Kolegos iškėlė svarbių klausimų ir aš kaip pranešėjas privalau į tai sureaguoti. Pir, pirmiausia, ponė Bostinariu. Jūs kalbėjote apie procedūrinį klausimą, jo dėja nėra šioje salėje. Jis klausė, kodėl mes, kodėl mes rengėme šią nuomonę prieš uh, e, uh, e, nepalaukę afeto komiteto pranešimo. O taip yra dėl to, kad paprastai specializuoti komitetai pateikia savo nuomonės dėl rengimo pranešimo prieš balsuojant dėl pagrindinio pranešimo atsakingame uh, komitete. Mes esame peticijų komitetas ir mes turime e, išsakyti savo nuomonę šių klausimų, todėl jie rengėme. Ponas e, Bulion klausė, kodėl mes, dabar, e, kodėl mes dabar reaguojame į kažką, dėl ko jau yra išsakęs nuomonė Teisingumo teismas. Jei aš gerai prisimenu paskutinį Teisingumo teismo sprendimą, jis beje priėmė tokių keletą, jisai suabejojo su, su tuo, kad Europos parlamentas galėjo teisę pakeisti e, savo e, kalendo, darbo kalendorių. Teismo sprendimas e, tiesiog nurodo, jog mūsų kalendorius neatitinka mūsų įprastinės parlamentinių sesijų tvarkos. Ir aš norėčiau priminti komiteto nariams, jog Europos parlamentas neturėtų bijoti išsakyti savo nuomonės vien dėl to, kad Europos teisingumo teismas išsakė. Uh, E, nuomonė, kuri mums netitinka mūsų pozicijos. Aš norėčiau paraginti ponę Ed uh, Macmillan Scott pateikti savo pakeitimus, kuriais jisai uh, ketina paprašyti, jos mums būtų pateikta daugiau informacijos, konkrečios informacijos su skaičiais apie tai, kiek tai mums kainuoja. Aš manau, kad tai būtų labai naudinga. Ir baigdamas norėčiau sureaguoti į tai, apie ką kalbėjo gerbimasis kolega iš Ispanijos. Jūs minėjote, jog mes jau turime tik tai vieną būstinę. Iš esmės atrodytų, kad jūs esate teisus. Tačiau labai e, ironiška tai, kad jūs apie tai kalbate, apie tą mūsų vieną būstinę, būtent, būdamas būtent čia, uh, e, Briuselėje. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū. Na, o dabar pereikim prie e, darbo atverkės punkto, kuris e, faktiškai buvo numatytas prieš tuos e, aptartus Taip, tai tada vėl grįžkim atgal, kadangi ponas Macmillan Scott jau atvyko į salę ir dabar tada jis pristatys e, peticijų komiteto 2012 metų metinę ataskaitą. Prašom, ponė Macmillan. Uh, uh, Atsiprašau, kad aš pavėlavau už. Uh, Pernelik vėlai e, gavau žinią apie tai, kad jūs jau baigėte svarstyti anksčiau esantį klausimą. Labai džiugiuosi, kad galiu pristatyti jums pranešimą dėl peticijų komiteto 2012 metų svarstymų rezultatų. Džiugiuosi, kad šie metai buvo sėkmingi mūsų komitetui, kaip ir minėjau mano, e, e, mano pirmtakas ponas Čičesteris. Šiame pranešime kalbama apie vykdomą darbą, kalbama apie tai, kiek mums kainavo va, a, įstaigos sukūrimą e, Ispanijoje ir mes taip pat džiaugiamės, kad buvo pradėta įgyvendinti Europos piliečių iniciatyva ir mes džiaugiamės, kad šios iniciatyvos iniciatyva sėkmingai yra įgyvendinama. Taip pat mes kalbame ir apie neįgaliųjų teisės, apie vaikų teisės, nusavybės teisės, teisę, teisę laisvai judėti, teisę nebūti diskriminuojamam. Uh, E, teisę į laisvą e, raišką, teisę burtis į asociacijas ir gauti e, reikiamus viešus dokumentus. Ir be to mes manome, kad valstybės narės privalo remtis abipusių, pri, abipusių pripažinimo principų dalindamosi e, e, dokumentais. Džiaugiamės, kad mes apsilankėme Berlyne ir manome, kad mūsų, mūsų vizitas buvo. Ta, Visi rezultatai buvo pozityvūs ir teigiami, e, problemos vis dar nėra įspręstos. Uh, Aplinka. Šiam klausimui daug dėmesio yra skiriama šiame pranešime ir mes reikalavome, jog būtų sustiprinti ir aplinkosaugos teisės aktai. Tai yra itin svarbus ir vien dėl to, kad mes gauname labai daug e, peticijų dėl vandens, dėl e, e, poveikio aplinkai įvertinimo ir dėl kitų su aplinka susijusių dalykų. Peticijų komitetas yra vienas iš tarpininkų tarp e, e, institucijų ir piliečių. Ir todėl aš manau, kad labai svarbu yra pateikti mūsų pranešimą e, tokį, kad jį galėtų suprasti piliečiai. Todėl aš siūlyčiau jį įspausdinti bukleto pavydalu, kai buvo padaryta praeitais metais. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad vis dar mes negavome kai kurios informacijos, kurią norėtume pridėti prie šios pranešimo. Taip yra dėl to, kad mes gavome maždaug 300 daugiau peticijų 2012 metais, nei 2012 metais. Visas darbas turėtų būti baigtas iki birželio pabaigos. Kolega taip pat prašė atidėti šio pranešimo spausdinimo darbą, atidėti apskritai šio, praneš, šio dokumento rengimą tol, kol negausime visų statistinių duomenų. Aš asmeniškai neprieštaraučiau tam, kad šis dokumentas būtų tvirtinamas jau po vasaros atostogų, bet aš lauksiu jūsų reakcijos į šį pasiūlymą. Labai ačiū, ponia Bačesku. Žodis jums. Taip, Mes e, dabar keičiam visą laiką darbo tvarkę, darbo tvarkės aptarinėjimų klausimų e, tvarką, juk mes balsavom už darbo tvarkę, už tokią e, numatytų klausimų tvarką, ir, o dabar visą laiką keičiam, nes kai kurie mūsų turi dirbti tuo pat metu kituose komitetuose, kitų pos, kituose posėdžiuose, tad tikrai uh, mes turėtume laikytis e, darbo tvarkėje numatytų klausimų aptarimo tvarkos. Aš nematau čia rimtų priežasčių, kad čia reikėjo dabar sukeisti tvarką. Beje, e, problema ne tai, tai yra nuolat kartojasi, čia ne pirmas kartas, kad, kai taip vyksta. Taip. Taip, dabar. E, vis dėlto dabar, kai mes aptarinėjom Macmillan e, Scott metinę ataskaitą, ją buvo numatyta aptarti 12 valandą, bet e, ponas Macmillan Scott negalėjo e, būti numatytą valandą, jis šiaip truputį pavėlavo ir iš tikrųjų dėl to mes perėjom prie kito klausimo aptarimo. Uh, Pone Bacesku, taip, bet e, kai mes, e, e, kai mes jau perėjom prie 14 punkto, tai ponas Macmillan Scott jau buvo bežengęs į salę. Aš čia norėjau pasakyti, kad ne, pirm, ne pirmą kartą mes taip darom. O dabar grįšiu prie ataskaitos. Tai ta ataskaita pagrįsta be abejo statistiniais duomenimis, tačiau kol kas dar uh, E, maždaug yra 300 peticijų, kaip kad paminėjo ponas Macmillan Scott, dėl kurių nenuspręsta, ar jos priimtinos. O e, šiaip e, vėlgi, kaip sakiau, metinė ataskaita grindžiama faktiniais duomenimis ir dabar, kol neturim tikslių duomenų, tai bus sunku pateikti pakeitimo pasiūlymus. Todėl tikiuosi, kad iki birželio 19-osios, kai aptarinėsim pateiktus pakeitimus, kad padėtis bus išspręsta su ta informacija. Net jeigu ir toliau mes aptarinėsim ataskaitą, tai aš pateiksiu keletą pakeitimų pasiūlymų dėl e, datų, dėl būtent geresnio išteklių e, numatymo paskirstimo šiame komitete. O dabar pakomentuosiu ataskaitos ataskaitos turinį. Iš tikrųjų pasiekta tinkama pusiausvyra. Ačiū pranešėjai už tai, kad atsižvelgiai mano, mano pasiūlymus. Ir tikiuosi, kad e, ataskaitos galutinis variantas išsamei tikrai apžvelgs peticijų komiteto veiklą 2012 metais. Dabar didžiausia peticijų kategorija susijusi su svarbiausių teisių gerbimu ar pažeidimais labai gerai, kad atsispindėtų tokie klausimai kaip nacionalinės strategijos orientuotos į Romų bendruomenės, kartu e, tarp vyriausybinio bendradarbiavimo užmesgymą šiais klausimais. Kitas dalykas - kliūtis, su kuriomis susiduria mūsų piliečiai e, vidu, e, bendrojoje vidaus rinkoje, turiu galvoje uh, laisvą prekių ir darbuotojų judėjimą, darbuotojų judėjimą, nes antai e, Bulgarijos, Rumunijos darbuotojai turi gauti leidimus, norėdami dirbti tam tikrose ES valstybėse narėse. O šiaip tikrai gerai, kad e, pažymėtas geras mūsų komiteto ir ombudsmeno tarnybos bendradarbiavimas, skatinant piliečių iniciatyvas. Uh, Be to, 13 e, metai yra Europos pilietybės metai. Bet to e, taip, piliečiai vis labiau stebi, kaip gerbiamos jų teisės ir todėl e, būtų gerai, kad mes kuo geriau skatintume, skleistume tą informaciją, kuri pateikta ataskaitoje. Tai yra labai svarbu, kadangi juk mes kalbam ne vien tik tai apie peticijų komiteto veiklos ataskaitą, mes kartu šiaip jau kalbam ir apie problemas susijusias su Europos piliečiais. Dabar datus e, gegužės 30.12 valanda, tai yra data, iki kurios galima pateikti E, pakeitimus, e, o tada pakeitimai bus svarstomi birželio 19. -ąją. Labai ačiū, ponė Bačesku. Toliau žodis jums, ponė Boka. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū ponui Macmillan Scottui už metinės ataskaitos projektą. Taip, ataskaita tikrai gera, gerai parengta, ypač tas jos skyrius, kur kalbam apie pagrindinės teisės, su jomis susijusias peticijas. Tačiau e, žinau, kad ir žalieji, ir mes nepatenkinti e, tuo skyriumi, kur kalbama apie peticiją susijusią su aplinka, aplinkos klausimais, nes mes tekstą vertinam kaip labai bendro, per daug bendro pobūdžio. Reikėtų konkrečiai įvardyti keletą dalykų. Siūlom, kad būtent tame skyriuje, kur kalbama apie aplinką, kad ypač skirtume štai ką, tokias temas kaip poveikio, verti, poveikio aplinkai vertinimo klausimus Tai itin e, iškylantis nuolat klausimas peticijuose, kurios dabar vertinamos. Ir reikia pabrėžti nepriklausomumą, reikia pabrėžti visuomenės geresnį dalyvavimą, alternatyvių sprendimų ieškojimą. Kitas paminėtinas klausimas - tai valdysena. Turiu ypač galvoje e, faktų nustatymo e, vizitą Italijoje. Ir trečias paminėtinas dalykas - aplink e, vandens klausimai. Čia beje apie tai kalbama ir pono Huntis nuomonėje. Bet to neminima, ar tik tai vienintelis, vienintelė nuoroda daroma į Natūrą 2000 ir bijo įvairovės išsaugojimo dokumentus e, paukščių, kitų gyvūnų buveinių apsaugos teisės aktus. Ar jūs baigėt pasisakymą? Taip, kalbėtoja sako, kad tikiuosi, kad ponas Macmillan Scott klausosi, ką aš kalbu, ką sakau. Gerai, tada tęsiu. Be to, skyriuje, kur kalbama apie ombudsmeno tarnybą, norėtume, kad būtų paminėtas geras bendradarbiavimas su šia tarnyba dėl vienos oro uosto. Na, o dėl faktų nustatymo vizitų skyriaus. Tai čia reikėtų tokio savikritiškesnio požiūrio laikytis, nes priminsiu, kad 11 metų metinėje ataskaitoje mes e, esam išsakę tam tikros kritikos ir savo patiems. Galbūt tą patį galėtume padaryti ir šiuo atveju. Turiu galvoje mūsų komiteto narių dalyvavimą tokiuose faktų nustatymo vizituose ir kad kartais tikrai e, būna nesklandumų. Bet to ketinam pateikti pakeitimo pasiūlymą dėl K punktų. Ten e, kalbama apie GMO, bet to branduolinės energijos naudojimą. E, daug peticijų šiais klausimais pateikta. E, kalbama kal, kartu apie ES fondų lėšų tinkamą ar netinkamą panaudojimą, kad nebūtų piknaudžiaujama jomis. Be to m, siūlyčiau uh, kad darbui skirtam nagrinėti peticijas būtų skirta daugiau iš, e, išteklių. O apskritai norėčiau padėkoti ponui Macmillan Scott ir, kaip sakiau, mes e, jums leidus pateiksim pakeitimų pasiūlymų. Pirmininkas. Puiku. Na, o atrodo, e, atsiprašau, aš jūsų nepastebėjau, jau buvau besakas, kad daugiau nebėra norinčių kalbėti. Taip, sekretoriatas atkreipė dėmesį, tačiau vis dėlto norėčiau paprašyti, kad kalbėtumėt glaustai, nes dar liko aptarti tris klausimus pono Kuntis e, nuomonę ir e, du faktų nustatymo vizitus aptarti. Prašom. Taip, čia jau ne pirmas kartas, kai jūs mane pražiūrite. Aš čia mojavau, e, mojavau popieriumi, visom išgalėm stengiausi atkreipti dėmesį, bet dėja. Aptarinėjom klausimą, kuriuo mes su ponu Macmillan Scott jau dirbom kartu metus. Ačiū tą progą pranešėjų už tai, kad pateikėt metinės uh, 12 metų ataskaitos projektą, kad atsižvelgėt į mano pateiktus pasiūlymus, tai tikrai galiu pasidžiaugti, kad e, nuveiktas puikus darbas. Mes pateikėm keletą pakeitimų pasiūlymų e, tam, kad būtų galima gerinti tiesiog teksto redakciją, tam tikras formuluotės. Į Itin norėčiau, kad ataskaitoje e, būtų minimos tam tikros 12 metais nagrinėtos peticijos. Peticijos, e, kurias reikėtų atskirai paminėti kad peticijos, kurios kaip tik geriau išryškina mūsų, mūsų komiteto darbą. Ir būtent e, turiu galvoje ir peticijas, e, kurių, kurių aptarinėjimą tęsim ir 13 metais. Tai susiję, e, manyčiau, tikrai labai, labai, labai svarbu užtikrinti tolimesnius darbus, peticijos susijusios su pagrindinių teisių tam tikrais pažeidimais nesilaikymu. Dar norėčiau pabrėžti štai ką, pabrėžti tam tikrą svarbių peticijų grupę. Peticijų susijusių su klimato kaita, e, užterštumo klausimais. Tam tikrų peticijų atveju mes sutarėm. E, Ir su tuo norėčiau, e, tą progą norėčiau paminėti skalūnų dujų klausimą ir tam skirtas peticijas. Mes esam pateikę tam tikrų pakeitimo pasiūlymų e, tam tikroms peticijoms, peticijoms, e, kurių kilmė yra Ispanija. Ir būtent tų peticijų dėka mes matom, kad reikia vis dėlto skatinti žalos atlyginimą, ypač e, turiu galvoje Franko, tai yra mm, žalos atlyginimą ypač žmonėms nukentėjusiems nuo per e, Franko režimo laikus. Tai yra labai svarbus e, mums dalykas, aš suprantu, kad ir uh, pranešėjų autoriui ir apskritai mūsų visam komitetui. Taip, daugiau kalbėti niekas nenori, tad ponė Makmilan, labai trumpai. Labai ačiū ponui Bazesku, ponui Zanekai, kitiems kolegoms už pasisakymus ir lauksiu jūsų pakeitimo pasiūlymų. Pono Gafas, paskutinė pastaba. Tai E, būtent e, apie pusiausvyrą buvo pasakyta metinėje ataskaitoje. 11 metais buvo mažiau e, peticijų, šiais metais jų padidėjo skaičius. Tad iš tikrųjų dabar pono Gafos paskutinė mintis pasakyta apie vaikus tai mums labai rūpi. Taip, iš tikrųjų, padėtis tam tikrose Ispanijos ligoninėse nėra dėl pagrauptų uh, žmonių, vaikų. Iš tikrųjų, keliami labai svarbus klausimai susijęs su atskirom valstybėm narėm. Mes turėtume atvirai žiūrėti į tai. Ne vis, ne vis, mes nesam tobuli O šiaip iš tikrųjų plenariniai sesijai turėsim pateikti tikrai tinkamą metinę ataskaitą su tinkama pusiausvyrą. Lauksiu pakeitimų pasiūlymų. Tačiau jau sakiau, mes neparengsim geros išsamios ataskaitos, neturėdami visos informacijos. Tad tikrai reikėtų laikytis nustatytų laiko datų, iki kurių būtų galima pateikti Mm, pakeitimo pasiūlymus ir tikiuosi, kad tada jau galėsim apsvarstyti šią ataskaitą per plenarinę sesiją Liepą, o po to tada bus balsuojama spalį. O tą progą norėčiau padėkoti kolegoms už visokiojopą paramą. E. Dėkoju ponui Makmilan Skotui, pereikime per 15 darbo tvarkės punkto nuomonė dėl poveikio aplinkai vertinimo peržiūros. eina kalba apie tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo dalinį keitimą. Steiksime žodį pranešėjai, ponas Huntis. <clears throat> Dėkoju, ponė pirmininkė. Laiko turime nedaug, pabandysiu glaustai pasisakyti. Po keturių diskusijų turime dabar jau pakeitimus. Noriu kolegoms už juos visus padėkoti ir aš pats ir mano padėjėjai juos peržiūrėjome ir suskirstėme į septynias kategorijas, kad lengviau būtų vėliau dirbti. Visų pirma, eina kalba apie visuomenės įtraukimą. E, kuo daugiau visuomenė yra įtraukiama, ar e, valstybinės institucijos įsitraukia, tuo greičiau e, pradedami projektai. Čia pateikiu ir statistikos apie tai, apie ką čia kalbama. Taigi aš e, už tai, kad visuomenė aktyviau dalyvautų 85, 146, 150, 146, 136, 140 pakeitimai, visus juos remiu. Kita pakeitimų kategorija susijusi su akredituotų ekspertų funkcijomis. Manyčiau, kad e, reikia užtikrinti, kad jų darbas būtų visiškai nepriklausomas nuo valdžios institucijų, kad nebūtų korupcijos ir interesų konflikto. Taigi, pakeitimai 95, 92, 117, 123, 126, 130 man yra priimtini Aš e, taip pat pasakau už formuluotę, kurioje būtų žodis nepriklausomas, kalbant apie ekspertus. Nepritariu 127 ir 8 pakeitimams. E, kita kategorija pakeitimų yra susijusi su stebėsena ir e, kontrole. Aš e, pritariu 139-142 pakeitimui ir e, pateikiau 33 ir 144 pakeitimus pats. Pastarasis sutampa su 34. Ten kalbama apie taisomasias priemonės. Taigi, paminėjau gerus pakeitimus, 140 yra atsiimtas. Paskui 141 ir 43, e, kuriems aš taip pat pritariu. Kita pakeitimų kategorija susijusi su išimtimis konkrečiais atvejais ir kas tada atsitinka. E, galiu pritarti 69, 97, 70, 71 pakeitimams. Toliau kalbame apie bio įvairovę ir jos užtikrinimą. Čia pateikti pakeitimai tekstą pagerina prašoma, kad įver, poveikio vertinimą darant būtų atsižvelgiama į bio įvairovę ir klimato kaitą, tad 88, 58, 60, 63, 105, 59, 103 pakeitimai kalba būtent apie tai. 56, 64, 66, 101, 102, 62, visiems jiems aš galiu pritarti. Na, o kai kalbama apie alternatyvius sprendimus, tai aš jiems pritarti negaliu. Ir reikės užtikrinti, kad egzistuos kažkokia kontrolė prieš teikiant alternatyvas 97, 123, 157 man yra tinkami 160-122 nepriimtini. Na ir paskutinė pakeitimų kategorija yra susijusi su a, papildymais pirmame priede kalbama apie skalūnų dujų įtraukimą į pirmą priedą. Pritariu kai kuriems e, iš jų 155, 158, 161, 165, 166, 167 man priimtini, bet nepritariu 156, 57, 160, 162, 163, 64, 169 ir 170. Atsiprašau, tiesiog norėjau pasakyti glaustai, tai lengviausias būdas pristatyti mano nuomonę. Taigi, bandžiau a, pasisakyti trumpai, e, toliau, a, aišku, darbas vyks. A, e, norėčiau užtikrinti garantijas, kad e, aplinka nebus veikiama ir jei nedaroma bus žala, e, aš tikiuosi, kad e, ateityje e, susėsime draugė ir pažiūrėsime, ar galime sutarti dėl tų visų pakeitimų. Pirinkas iš tiesų daug pakeitimų priimame jūsų informaciją ir aišku, jeigu sutarsite, galbūt, e, jeigu sutarsite tarp pranešėjo ir jų autorių, galbūt e, sugebėsime nemažai jų eliminuoti. E, dabar teiksiu žodį kitiems, ponas Jar ir ponė Aukin. Ponė Aukin pirmiausia. Dėkoju už pristatymą, aš tik tai noriu pasiūlyti, kad e, surenktume šešėlinių pranešėjų susitikimą, nes iš savo patirties žinau, kad kartais, e, dažnai tiesą sakant, surandame sprendimus, kai derimės. Aš manau, kad e, galime neblogai pažengti į priekį, jeigu taip ir elgsimės. Toks būtų mano pasiūlymas. Pirmininkas, iš tikrųjų, skamba man kaip gera mintis. E, jeigu pasikalbėsite su pono Hontis, e, su sekretorijatu, galbūt apsitarsite dėl datos, kada tą galima padaryti. Dabar ponas Jar. Aš tik vieną sakinį pasakysiu. Mums reikia šešėlinių pranešėjų sustikimo. Viskas. Dėkoju, Piteriai. Tad dabar pereikime prie 16 punkto. Faktų nustatymo vizitas į Galisiją, ponas Bulan. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi, kalbėdamas apie mūsų, mūsų vizitą į Galisiją, aš norėčiau pasakyti, kad aš gavau dokumentą iš sekretoriato. Šis dokumentas yra mūsų darbo pagrindas, jis yra parengtas angliškai ir būtent šia, šio dokumento pagrindu aš stengiausi atsakyti į kai kurios klausimus ir visuomet reikalavimas, kad šis dokumentas būtų pateiktas prancūziškai, tam, kad aš galėčiau geriau atlikti savo darbą. Aš taip pat turėjau susitikti su dviem kolegomis, kurie taip pat apsilankė Galisijoje ir Ir mes kartu norėtume parengti dokumentą, kurį pato išplatintume kolegoms, kurie lankėsi Galicijoje. Pagaliau aš prieš dešimt dienų gavau e, dokumentą prancūziškai ir dirbau ties šiuo dokumentu. Deja, e, deja sekretariatas išplatino dar nepabaigtą dokumentų versiją ir aš nu, e, nusinčiau nemažai e, e, laiškų elektroninių, e, elektroninių paštų ir manau, kad sekretariatas tikrai viršijo savo įgaliojimus. Ir, ir aš gavau labai daug laiškų taip pat, laiškų iš kolegų ir reklamai, kad šis dokumentas nepabaigtas, būtų išimtas iš interneto, šis dokumentas nėra dar pabaigtas, bet to jame yra paminėtos peticijos kurio, e, e, kurios nebuvo oficialiai pateiktos ir aš kaip delegacijos vadovas nusprendžiau, kad mes susitiksime tik tai su kad mes susitiksime su uh, tais, kas oficialiai nėra pateikęs oficialių peticijų, tačiau uh, nežinau, ar apie tai reikėjo kalbėti. Taigi nepabaigtas dokumentas buvo e, išspausdintas internete, jis dingo po dviejų dienų, tačiau Ispanijos žiniasklaida iš karto jį e, pasigavo ir patikė kaip oficialią peticijų komiteto poziciją ir padėjo, pradėjo juo pagrindu rašyti e, laiškus. Ir tenai yra O jų mes nusprendėme neminėti o, tų, kurie oficialiai nepateikė peticijų. Taigi Pone Pirinkė, aš norėjau paaiškinti peticijų komitetui, kas vyksta. Bet tai, kas įvyko, iš tikrųjų sutrikdė mūsų darbą. Šiandien Galiu pasakyti, kad prieš dešimt dienų buvo parinktas dokumentas prancūzų kalba, aš beveik jau pabaigiau savo darbą. Man reikėtų dar tik pabendrauti su ponia Ždanoka ir ponia Verdana, tai yra būtina dėl to, kad e, tik pirmą kartą mes susitinkame su kolegomis ir e, sekretariatas buvo priverstas atidėti susitikimą. So, Pone Vertman ir su pane Ždanoko mes praeitą savaitę susitarėme dėl, dėl susitikimo ir aš perduosiu Jums asmeniškai dokumentą, kurį beveik pabaigiau renkti. Ir galiu taip pat šį dokumentą pakomentuoti dabar. Mes trys pabaigsime renkti e, savo ataskaitą ir po to ją pateiksime peticijų komitetui ir tiems, kas lankėsi Galisijoje tam, kad e, jie galėtų ją pataisyti. Mūsų e, ataskaitoje yra, yra pateiktas rekomendacijos ir tai, tai yra svarbiausia. Būtent šių rekomendacijų rengimas ir užtruko ilgiausia. Tai tiek, gerbimi kolegos mūsų misija į Galisiją e, įvyko po to, kai mes apsilankėme Madride, gal šiek tiek vėluojame, dar kartą apgailėstauju dėl tų problemų, kurios e, atsirado dėl to, kad sekretariatas e, vėlavo ir po to, kad jisai trumpam patalpino šį dokumentą, nepabaigtą dokumentą internete. Ir taip sutrukdė mums dirbti, dėl to galime tik apgailėstauti, o dabar aš su malonumu išklausysiu jūsų pastabas. Thank you. Dėkuoju, ponė Miranda. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir norėčiau pasakyti, pona Bulio, parengus e, tą darbo dokumentą. Aš manau, kad e, mes gauname labai daug peticijų iš Galisijos ir apskritai iš mano šalies. Ir aš manau, kad e, šių peticijų patekėjai laukia neformalaus mūsų sprendimo, o proble realių problemų sprendimo. Ir aš norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo e, vizite ir sekretariatui, nes vizitas buvo tikrai nelengvas. Ne Savo frakcijos vardu aš norėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, mums atrodo, kad šioje ataskaitoje reikia išsakyti labai aiškę poziciją dėl to, kaip reikia spręsti sanitarnės problemas Rijos mieste. Be to, aš manau, kad ataskaitoje taip pat reikia paminėti ir tai, kad, kad uh, Ispanijos vyriausybei Vyriausybė turėtų atsiskaityti už sutiktas lėšas. Galicija gavo 25 milijonus e, pastaraisiais metais ir didžioji dauguma šių lėšų buvo skirta e, infrastruktūrai gerinti ir upei valyti. Tačiau rezultatai dar nėra patenkinami. Ir aš manau, kad geriau būtų skiriant finansavimą labai aiškiai nurodyti, kam jis yra skirtas, tam, kad e, nesikartotų praeitėje patirtos problemos. Ir kai jūs, pavyzdžiui, e, Rijos mieste vaikštote e, palei upę, jūs matot, kad upė nėra švari, kad darbai nėra baigti. Ir rei, mums reikia, kad vietos valdžia e, bendradarbiavome su nacionalinėmis regioninėmis e, institucijomis parengtų veiksmų planą šiems darbams užbaigti. Žmonės e, metų metus reikalavo, kad vanduo būtų tinkamai valomas. Norėčiau taip pat labai aiškiai pasakyti, kad reikia labai aiškiai pripažinti, jog peticijų pateikėjai tikrai labai daug dirbo, tikrai ne vienerius metus kovojo už tai, kad vanduo būtų išvalytas. Aš manau, kad mes per nereik ilgai užtrukome spręsdami administracinius klausimus, o ne, ne skundai iš esmės. Ačiū, ponė pirmininkė. E, galiu pasakyti tik tai, kad delegacijos tos kelionės vizitai iš tikrųjų buvo labai e, teigiama ir dabar pateikti e, vizitus e, aprašantis dokumentai nuodugniai parengti, pateikta labai daug faktų, faktinių detalių, kartu kalbama apie ir piliečių įtraukimą. O tai, kad šito dokumento juodraštis pasirodė mm, tinklalapyje, tai aš nežinau mm, visų aplinkybių, bet manyčiau, kad e, labai gerai, kad mes toliau dirbsim su e, šituo dokumentu, kad susitiksim ateinančią savaitę, kad tokiu būdu tikrai e, bus galima atsižvelgti ir į rekomendacijas, pastabas, kurios buvo ar bus dar išsakytas. Aš tikiuosi, kad ir toliau toliau tikrai tviros gera darbo, tai yra e, gera darbinga atmosfera. Ačiū. Dabar ponas Bulon, kuris dalyvavo e, šiame vizite ir, ir paminėjo štai tuos nesklandumus kurie, kurie pasireiškia, kad e, dokumento juodraštis kelioms dienoms e, buvo paskeltas internete, tiesiog ne, nesuvokiant, kad tai dar negalutinis dokumento variantas ir, ir po to pasirodė žiniasklaidos Ispanijoje vėlgi iškraipyta informacija. Na, o dėl dokumento turinio, tai dėja negaliu pritarti visoms vietoms. Reikėtų dar, aišku, pateikti pakeitimo pasiūlymų. Na, o dabar pirmiausia, kaip parengtas dokumentas. Tai čia taip tiesiog susumuojami uh, E, tiesiog peticijų autorių reikalavimai ir tam skirtas, skirta net 13 e, šio dokumento e, puslapių. Bet kita vertus vėl vieni, vieni reikalavimai paminimi, o kiti ne. Ir vėlgi daugybė puslapių tam skirta. Toliau E, Kompostelos mieste mes buvom sustikę su regiono žuvininkystės ministru ir apie tai neminima e, dokumente. Vyko vis dėlto darbiniai pietus, buvo tai labai svarbus susitikimas. Tad e, iš tikrųjų Vėlgi šiuo požiūriu atsižvelginti tai, kad pateikta peticijų autorių reikalavimai ir neatsižvelgiama į kitus svarbius e, vizito metu įvykusius e, dalykus, e, nėra tinkamos pusiausviros tarp jų. Galbūt tai ir detalės, tačiau aš manyčiau, kad tai yra svarbu. Na, o dabar Rijas Deferol. reikėtų e, tą patikslinti kartu Ries de Vigo, e, tai nėra pagrindinė Galisijos upė, kita upė yra didesnė ir e, kalbamų klausimų svarbesnė. Mums buvo surinkta kelionė laivu. Ir vėlgi apie tai visiškai neminima dokumente. Tad buvo kelionė laivu atviroje jūroje, tai irgi dokumente e, neminima. E, ten mes kaip tik plauk, plaukiojom pakrantėmis, e, žiūrėdami moliuskų auginimo įrenginius. Vėlgi ir atskiri sustikimai su E, tam tikrom e, regiono institucijom irgi tai neminima. Tad e, daugybė kitų šiaip jau kartu kitų renginių nepaminėta. Tad, ponė pirmininkė, aš norėčiau, kad truputį dar turėtumėt kantrybės, nes aš e, priešingai negu kolega Miranda, man, man šis dokumentas nepatinka. Pirmininkė, taip, bet vis dėlto laiko jau e, lieka nedaug ir vėlgi aš sakiau jau pačioj pradžioj, kad e, vertėjai turės už penkių minučių išvykti. Taip, dabar mm, vėlgi mm, paminėjimas ar nepaminėjimas Burgos ir dar kitų detalių uh, E, nebuvimas dokumente man yra nepriimtinas. Pirmininkė. Taip, dar vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasakysiu, kad aš sutinku su kolegų pastabomis, bet kita vertus nereikėtų pamiršti, ir pranešėjo žodžio dėl šito dokumento, tiesiog dokumento paskelbimo, ankstyvo paskelbimo internete ir dėl to pasirodė klaidingų pranešimų žiniasklaidoje. Tad mes tikrai turėtume imtis veiksmų ir, ir kažkaip pasakyti aiškiai sekretoriatui, kad ateityje tokių dalykų nebūtų. Na, o dabar tai buvo pasakyta dėl to, kad neproporcingai daug vietos skiriama e, peticijų autorių e, pastaboms, pasiūly, e, nusiskundimams, bet kartu neatsižvelgiama į tai, kas buvo pasakyta per sustikimus su oficialiomis įstaigomis. Buvo paminėtas sustikimas su regiono žuvininkystės ministru ir kitos detalės. Pateiksiu skaičius. Skaičių. Dabar atrodo, vėlgi kalbant apie e, projektus skirtus upių valymų, tai vėlgi nušviečiamas e, Galicijos kaip regiono vaizdas, tarsi Galicija būtų perdėt užteršta, bet nepamirškim, kad Galicija yra autonomiškas e, regionas ir jos vandenis yra vieni švariausių Europoje. Iš tikrųjų, daugiausia tokių mėly, mėlynų vėliavų yra mūsų paplūdimiuose. Vargu rasim kitų paplūdimių Europoje, kur būtų tokie švarūs maudinių vandenys. Labai ačiū, labai ačiū tikrai už tą ataskaitą, dar dokumentą, kuriame susumuojamas faktų nustatymo uh, vizitas į Galisiją. Tad šiuo požiūriu dokumentas yra labai svarbus e, tolimesnio darbo e, įrankis. Aš manyčiau, kad tikrai gal nereikėtų užsibarstyti tokiuose diskusijose dėl pusiausvėros nebuvimo, mes turėtume siekti, kad šis dokumentas kuo geriau atspindėtų vis dėlto tai, kas vyko per faktų nustatymo vizitą. E, Ir vėlgi mes neturėtume šiuo atveju per daug skirti dėmesio e, reikalavimams taikyti ES teisės aktus tam tikrose e, srityse, kur iš tikrųjų nėra e, teisės, tai yra Europos teisės nuostatų. Ir reikėtų, kartu reikėtų atsižvelgti ir į Ispanijos federalinę struktūrą. Tad vėlgi mes prie šio dokumento grįšim ateinančią savaitę pirmininkė. Deja, daugiau šiam klausimui laiko neturim. Na, o dabar, ponia Bolan, jūs dar paprašėt žodžio, ar kaip? Dar. Aš turiu dar kai ką pranešti. E Dabar e, siūlyčiau e, šio klausimo aptarimą nukelti į e, kitą posėdį, nes matau, kad diskusijos tikrai užsilie, įsiliepsnojo ir, ir, ir vėlgi vargu, mes nebeturim daugiau laiko, tad dabar kreipiuosi į poną Bolaną kad šis galėtų tinkamai atsakyti pastabas, kurias išsakė kolegos. Tada galėsim taip tiesiog aptarti kitą kartą. Taip, dabar aš tada kalbėsiu angliškai, kadangi vertėjai turės išvykti ir dirbti susitikime su ponu Van Rompoju. Prašom. Yes. Uh, I don't know, uh, thank you, Chair, but uh, normally when we have three